Good morning, everybody. Please sit uh, in your seats. Uh, we will begin with the... Labas rytas, pradėkime darbą. Buenos días a todos y, y a todas. Damos comienzo con la reunión. De... Labas rytas visiems. Norėčiau pradėti šio ryto komiteto posėdį. Pirmas mūsų darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Ar galėtume patvirtinti darbo tvarkės projektą? Taip, visi pritarė, darbo tvarkė patvirtinta. Kitas klausimas yra protokolų, posėdžių protokolų tvirtinimas. Jeigu nėra klausimų, tuomet posėdžių protokolai patvirtinti. Kitas darbo tvarkės klausimas yra pirmininkės pranešimai. Norėčiau pasakyti, kad kovo trečią dieną švesime Tarptautinę moters dieną. yra, ji, vad, ji, ji, ji vadinsis moterys pabėgėlis ir prieglopšio prašytojas Europos Sąjungoje. Dalyvaus e, parlamento pirmininkas Martin Schulz ir Mary Robinson. Na, o dabar tikiuosi, kad visi galėsite dalyvauti minėjime. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų. Šiuo klausimu nieko ypatingo. Mes priėmėm sprendimą dėl posėdžių, dėl misijų, dėl pranešimų ir jūsų koordinatoriai pateiks jums informaciją apie įvykusio posėdžio turinį. Kitas darbo atvarkės klausimas yra elektroninis balsavimas. Prašome pasiruošti balsavimo korteles. Balsuosime dėl pranešimų dėl kovos su skurdu tikslo siekimas atsižvelgiant į didėjančias namų ūkio išlaidas. Ir nuomonės referentė yra Julie Wood. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 38 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 39 už, prieš, susilaiko, priimtas. 40 kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 41. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Ketvirtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 43. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Penktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimtas. 49. Kas už prieš susilaiko priimtas. 50. Kas už prieš susilaiko neaišku. Balsu, pasitikrinkime elektroniškai dėl 50 pakeitimo. Pradedame balsuoti, baigiame. Dar du žmonės nebalsavo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 40 už 16 prieš. Toliau. Aštuoniasdešimt antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 53 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 54 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 56 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 56 kas. Atmesta. 57 kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. 58 už, prieš, susilaikę, atmestas. 59 kas už, prieš, susilaikę, pritarta. 60 kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 61 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 62 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 7 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 55 kas už, 65 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 66 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 67 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 8 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 68 pakeitimas kas už. Atsiprašau, atsiprašau.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 susilaikė. Mm. Neaišku, kas kelia rankas, tikriname, kaip balsavome dėl 68-ojo, balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 70 pakeitimas už prieš, susilaikė, atmestas. 71 už, prieš, susilaikė, atmestas. 69 už, prieš, susilaikė, atmestas. 73 už, prieš, susilaikė, atmestas. 74 už, prieš, susilaikė atmestas, 75 už, prieš, susilaikė, ne, 76. Dėl 76 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta, 78 už, prieš, susilaikė, pritarta, 83 už, prieš susilaikė pritarta, 85 už prieš susilaikė patikrinsime. Gal 85 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 86 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Trečias 13, e, atsiprašau. Ką aš čia turiu? Aštuoniasdešimt septintas už, prieš, susilaikę pritartę. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė pritartę. 89 už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmasis kompromisas už, e, prieš susilaikė pritarta. Septintas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, ne, Dėl aštuntojo pakeitimo balsuojame. Ponios Gerik aštuntas, pakeitimas numeris aštuoni. Atrodo, kad kažkurios frakcijos balsavimo sąrašas yra suklaida. Aštuntas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Devintas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Vienuoliktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Dvyliktas pakeitimas už. <clears throat> prieš. Susilaikė pritarta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaikę, neaišku. Bals tikriname, kaip balsavome dėl 13 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė, Balsavome dėl 14 už, prieš, susilaikę, atmestas. 15 už, prieš, susilaikę, atmestas. 16 už, prieš, susilaikė, atmestas. 18 už, prieš, susilaikė, atmestas. 19 už, prieš, susilaikė atmestas, 20 už, prieš susilaikė, atsiprašau, 20 kas už, prieš susilaikė pritarta, antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 21 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, 24 už, prieš susilaikė pritarta. 26 už, prieš susilaikė pritarta. 27 už, prieš susilaikė pritarta. 28 už, prieš susilaikė pritarta. 29 už, prieš susilaikė pritarta. 30 už, prieš susilaikė, pritarta. Ir dabar balsuojame galutiniu balsavimu. Galutinis balsavimas dėl viso pranešimo balsuojame. Pranešimui pritarta 18 balsavus už. 11 prieš. Sveikiname, ponė Ward. Ahora. Ahora. La señora Bonestork te ha pedido la palabra. Ich möchte nur zum Protokoll geben, dass ich da... Bonestork, dėl posėdžio protokolo. Norėčiau, kad... Norėčiau, kad būtų užfiksuotas ir mažumos balsavimas. Rapport dominant de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 pabėgėlių ir prieglapšio prašytojų padėties. Padedame balsuoti. 55 pakeitimas už. Prieš sus, e, pritarta. 56 už. <clears throat> Prieš susilaikė atmesta. Penktas kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. 72 už, 62 prieš, susilaikė atmestas, 64 ketvirtas už, prieš, susilaikė pritarta, 65 už, prieš, susilaikė pritarta, 66 už, prieš, susilaikė atmestas, 67 už, <clears throat> prieš, susilaikė pritarta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 69 už, prieš, susilaikė, pritarta. 72 už, prieš, susilaikė, pritarta. 73 už, <clears throat> prieš, susilaikė, pritarta. 74 už, prieš, susilaikė, atmestas. 74 už, 75 atsiprašau už, prieš, susilaikę. Tikriname, kai balsavome dėl 75-ojo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 76 už, prieš, susilaikė atmestas, 77 už, prieš, susilaikė atmestas, 78 už, prieš, susilaikė atmestas, 79 už, prieš, susilaikė atmestas, 80 už, prieš, susilaikė atmestas, 81 už, prieš, susilaikė atmestas, 82 už, prieš susilaikė atmestas, 8 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 9 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Dešimtas kompromisas. Toliau už, prieš, susilaikę pritarta. Yra klausimas, pakeitimas žodžiu, kuris yra jūsų dokumentuose, sąrašuose ir balsuojame dėl šio e, pakeitimo žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Devintas pakeitimas, 90 pakeitimas už, prieš, susilaikė atme, e, atmestas, 91 už, prieš susilaikė pritarta, 92 už, prieš susilaikė atmestas, 93 už, prieš susilaikė pritarta, 95 už, prieš 94 dabar. 94 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 134 už, prieš, susilaikė pritarta. 96 už, prieš, susilaikė pritarta. 11 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau 105 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 106 už, prieš, susilaikė atmestas. 107 už, prieš, susilaikė atmestas. 108 už, prieš, susilaikė atmestas. Dvyliktas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 112 už, prieš, atmestas. 113 už, prieš, susilaikė atmestas. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 115 už prieš susilaikę pritarta. 116 už prieš susilaikę pritarta. 117 už prieš susilaikę pritarta. 14 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 15 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Toliau 124. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 127. Už? Prieš? Susilaikė pritarta. 129. Už? Prieš? Susilaikė atmestas. 130. Už? Prieš? Susilaikė atmestas. 121. Už? Prieš? Susilaikė atmestas. 11 e, punktas, pirminis tekstas dėl kelių dalių už, pirmoji dalis prieš susilaikė pritarta, antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta, trečioji dalis už, prieš susilaikė pritarta. 133 pakeitimas dėl dviejų dalių, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė pritarta, antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 135 už, prieš susilaikė pritarta. 139 už, prieš susilaikė pritarta. 141 už, prieš susilaikė pritarta. 136 už, prieš susilaikė pritarta. 137 už, prieš susilaikė pritarta, 128 už, <clears throat> prieš, susilaikė atmestas, 140 už, prieš, susilaikė pritarta, 142 už, prieš, susilaikė pritarta, 143 už, prieš, susilaikė pritarta, 144 už, prieš, susilaikė pritarta. 16 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar 174 už, prieš susilaikė pritarta. 17 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 150 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, 151 už, prieš, susilaikė pritarta. 152 už, prieš, susilaikė pritarta. 154 už, prieš, susilaikė pritarta. 155 už, prieš, susilaikė atmestas. 156 už, prieš, susilaikė pritarta. 18 kompromisas kas už kas prieš, susilaikė pritarta. 161 už, prieš, susilaikė pritarta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 166 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 167 už, prieš, susilaikė atmestas. 169 už, prieš susilaikė atmestas, 168 už, prieš susilaikė atmestas, 170 kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 172 už, prašau. Norite patikrinti 178. Turiu 168. Tai balsavome dėl jo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 9 už 18 prieš vienam susilaikius. Ar galime patikrinti 169? Tikriname, kaip balsavome dėl 169. Pradedame balsuoti dėl 169. Balsuoti baigiame. Atmestas. 170 dėl jo balsavome. Dabar 162 už, prieš, susilaikė pritartas. 105 už, prieš, susilaikę, pritarta. 126 už, prieš, susilaikę, atmestas. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, pritarta. 164 už, prieš, susilaikę, atmestas. 165 už, prieš, susilaikė atmestas, 166 už, prieš, susilaikė pritarta. 167 už, prieš, susilaikė pritarta. 188 už, prieš, susilaikė atmestas. 189 už. Norite tikrinti, kaip balsavome dėl 188. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 11 balsavus už, 17 prieš atmesta. E, žiūrėdama daugmaž spėju, bet kitais atvejais nelabai, bet tai nereiškia, kad aš nesuklystu. 169 už prieš susilaikė atmestas. 190 už, prieš susilaikė neaišku. Tikriname, kai balsavome dėl 190. -ojo. Pritarta. 191 už, prieš susilaikė. Man atrodo, kad toks pat rezultatas, bet pasitikrinkime dėl 191. Atmestas. 172 už. Prieš susilaikė pritarta. 123 už, prieš susilaikė atmestas. 124 dėl dviejų dalių pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmestas. 175 už, prieš susilaikė atmestas. 196 ir 197 atapatus, balsuojame dėl jų abiejų, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 198 už, prieš, susilaikė atmestas, 199 už, prieš, susilaikė atmestas, pritarta, 200 už, prieš, susilaikė pritarta, 21 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 203 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 204 už, prieš, susilaikė atmestas. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Antrasis už, prieš, susilaikė pritarta. Trečias už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė pritarta. Penktas už, prieš, susilaikė pritarta. Šeštas už, prieš, susilaikė pritarta. Septintas už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntas už, prieš, susilaikė pritarta. Devintas už, prieš, susilaikė veikia, bet neaišku, koks rezultatas. Tikriname, kaip balsavimą dėl devintojo pakeitimo balsuojame. Atmestas. Deš, dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Pirmasis kompromisas. Jam teikiamas pakeitimas žodžiu, jį teikia pranešė, nežinau, ar norėtumėte jį pristatyti. Norėčiau pridurti sakinį dar pridėti. Po to, kai 900 tūkstančių žmonių e, kirto viduržėmio jūra, kurio ir tų, iš tų asmenų didelė dalis buvo moterų ir vaikų, ir jungtinių tautų e, žmogaus teisų e, įgaliotinio e, biuras informuoja, kad nuo sausio 12-osios 55 procentai moterų ir vaikų yra bendrame į Europą bandančių pasiekti žmonių skaičiuje. E, balsuodame dėl kompromiso su patikslintais duomenimis ir balsuojame dėl pirmojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, 12 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta, 13 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta, 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas, 15 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta. E, antras kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 24 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta. Atmestas. 25 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, 26 už, prieš susilaikė atmestas, 27 už, prieš susilaikė pritarta, 28 už, prieš susilaikė atmestas, 29 už, prieš susilaikė pritarta, 30 už, prieš susilaikė pritarta. 32 už, prieš susilaikė, bet neaiškus rezultatas. Tikriname, kai balsavome dėl 32 pakeitimo. Balsuojame. Pritarta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 33 už, prieš, susilaikė atmestas, 34 už, prieš susilaikė pritarta, 35 už, prieš susilaikė pritarta, 36 dėl dviejų dalių, pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė pritarta, antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta, 37 už, prieš susilaikė pritarta, 38 už, prieš susilaikę atmestas, 39 už, e, dėl dviejų dalių pirmo dalis kas už, kas prieš susilaikę pritarta, antroji dalis už, prieš susilaikę atmesta. Dėl 40 balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 41 už prieš susilaikė pritarta. 42 už, prieš susilaikė pritarta. 43 už, prieš susilaikė atmestas. 44 už, prieš susilaikė pritarta. 45 už, prieš susilaikė pritarta. 47 už, prieš susilaikė atmestas. 48 už, prieš susilaikę atmestas, 49 už, prieš susilaikę pritarta. Dėl 51 nebalsuojame, nes jis atkrenta. 53 tas pats. 52 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 54 už, prieš susilaikė atmestas. Ir dabar balsuosime galutiniu balsavimu elektroniškai dėl viso pranešimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 18 balsavus už, 10 prieš. Sveikiname, ponė Hanibau. Sveikinam, ponė Honibol. tos pinigus. Muy bien, se me informa que en las próximas horas usted tiene que depositar el texto de su voto. Aš norėčiau dar priminti, kad sekretoriatui turite pateikti balsavimo tekstą per artimiausias valandas. pasamos a la votación. Eh... O dabar pereiname prie du tūkstančiai keturioliktų metų biudžeto e, įvykdymo patvirtinimo. Bendras ES biudžetas. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Devintas, kas už, kas prieš. Tikriname. Devintas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 12 už, 13 prieš atmesta. Dešimtas kas už, prieš susilaikę priimta. Vienuoliktas kas už, prieš susilaikę priimta. Dvyliktas kas už, kas prieš susilaikę. Nežinau. Ar aš blogai matau, ar e, tiesiog iš tiesų sunku nuspręsti, bet šis balsavimas labai svarbus, todėl tikriname elektroniškai. Baigiame balsuoti. 15 už 13 prieš priimta. 13 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 14 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 15 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 16. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 17. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Konstatuojamoji dalis A, pakeitimas žodžiu, jis pakeis pirmąjį pakeitimą, balsuosime dviem dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš susilaikę, reikia tikrinti. Tikriname pirmąją dalį, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis. Kas už, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaikę. Tikrinkime. Tikrintame ketvirtąjį pakeitimą. Se cierra la votación. Baigiame balsuoti.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 eh, Europeo de, de Igualdad. Dabar 2014 e, metų biudžeto gyvenimo patikrinimas Europos lyčių lygybės institutas. Pirmas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Trečias, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Balsuojame dėl viso teksto. Elektroniškai pradedame balsuoti. Se cierra la votación. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 22 už, 5 prieš. Labai ačiū.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

Yeah, el, dear colleagues, we will start. Uh, we have 45 uh, minutes. Mėly kolegos, mums liko 45 minutės, todėl dabar jau turim suorganizuoti šią diskusiją ir baigti laiku. Como digo, tenemos eh, 45 minutos para celebrar este, este debate, por lo tanto, vamos a iniciar ya. Eh... Eh, taigi, dabar Pradėkime dirbti. Pone Jet Busemaker, Niderlandų švietimo kultūros ir mokslo ministrė, pristatys e, tarybos pirmininkaujimo programą. Kaip žinia, kiekvienais metais e, prasidedant e, naujas valstybės pirmininkavimui, mums būna pristatoma programa. Praėjusią savaitę plenarnėme posėdėje vyko bendra diskusija apie Niderlandų pirmininkavimą, aš pati dalyvavau ir girdėjau, kad kai kas iš jūsų turėjote klausimų apie mūsų komiteto darbo sritį, o bendroji, tai buvo bendroji diskusija apie pirmininkaujavimą tarybai. Pati ministrė mums dabar papasakos čia apie konkrečias pirmininkaujančios valstybės e, sritis susijusią su lyčių lygybė. Taigi labai ačiū poniai Busemaker už tai, kad atėjot. Suteikiu Jums žodį ir po to pradėsim diskusiją su kolegomis. Dear Garcia Perez, may I start uh, by saying that I really feel honored to... Labai ačiū, ponė Garcija Perės. Noriu pasakyti, kad pirmiausia, aš labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasikeisti nuomonėmis su FEM komitetu. E, tai ypatingas atvejis, nes Europoje nėra tiek daug komitetų ar kokių tai valdymo e, įstaigų, kuriuose būna atstovaujama tiek daug moterims. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad šiandien esu čia. Praėjusiu metu spalio mėnesį pirmą kartą aš susitikau su ponė Garcija Perės ir aptarėme Europos e, tuo metu įvykius ir jų įtaką moteriams. Mes kalbėjome apie e, lyčių lygybės strateginio įtvirtinimo reikšmę. Kaip e, kalbėjome apie tai, kaip lyčių lygybė nėra priimama kaip natūralus reiškinys ir kad reikia jam nuolat skirti uh, dėmesio. Per Olandijos e, pirmininkavimą ES mes tenksimės pabrėžti lyčių lygybės būtinybę Europai ir parengsime tolesnę darbos varkę šioje srityje ir tikimės, kad per artimiausią laikotarpį bendradarbiausime su jumis. Gerbiami FEM komiteto nariai, nors mes esame pasiekę teoriškai lyčių lygybės daugelį ES valstybių, privalome ir toliau stebėti bei įtvirtinti tuos pasiekimus kiekvieną dieną. Vis dar reikia politikų įsikišimo, net ir šiandien. Per pastaruosius šimtą metų duris, kurios anksčiau buvo moteriams uždarytos, e, daugelį amžių buvo uždarytos, pagaliau pradėjo atsidarinėti. Darbo rinkoje, teisės sistemoje, universitetuose, politikoje, gatvėje ir šeimoje. Europos teisės aktai E, buvo svarbi varomoji jėga, jėga siekiančios pažangos. Niderlanduose e, diskriminavimo nebuvimas ir vienodas žmonių traktavimas yra numatyti Konstitucijos pirmajame straipsnėje. Tai yra akivaizdus pavyzdys, rodantis, kaip moteris pasinaudoja jūsų parlamento atliekamų darbų, jūsų komiteto nuopelnais. Vis tik aš esu tikra, kad sutiksite su manimi, kad Europos teisų aktų nepakanka vien tik teisės aktų nepakanka. Jie negali užkirsti kelio e, incidentams, e, kuriuos matėme visai neseniai, kai Europos miestuose seksualiai buvo užsipulta daug moterų. Tokie atvejai yra nerima keliantis signalas, rodantis, kad lyčių lygybė praktiškai dar nėra įtvirtinta. Ir reikia spręsti mums naujus iššūkius ir reikia tolesnių pastangų, turbūt net aktyvesnių negu anksčiau. Moteris, taip pat ir LGBTI asmenys už lygias teisės ir vienodą traktavimą kovoja jau dešimtmečius. Prasidėjus globalizacijai ir dab, užplūdus migrantams pastaruoju metu, uh, E, matome, kad atsispindi skirtingos nuomonės, po, skirtingas požiūris į moteris ir tai pabrėžia, kad yra būtina mums apginti savo vertybės ir mintis ir aktyviai apie jas kalbėti. Europos e, vertybės ir pozicijos apie moterų ir vyrų lygybę yra neginčytinos. Visiems Europoje galioja įstatymai ir normos būdingi, būdingos demokratiniai visuomeniai. Sienų uždaryti mes neturime, bet mes turėtume nustatyti aiškias ribas. E, seksualinis smurtas prieš moteris yra nepriimtinas, nesvarbu kokiamis aplinkybėmis. E, būtina paminėti, kad e, lytinis smurtas prieš moteris neapsiriboja tik tam tikromis visuomenės grupėmis. FRA studija atlikta 2014 metais parodė, kad 33 procentai Europos moterų yra patyrusios litinį ar fizinį smurtą. Tai yra šokiruojantys skaičiai. Jie reikalauja, kad būtų imtasi veiksmų. Įgyventimas praktiškai yra būtinas. Per mūsų pirmininkavimą ES tarybai mes nusprendėme e, pasirinkti kuklę, bet tikslingą e, darbo tvarkę. Niderlandų e, pirmininkavimas 2016 metais yra pagrystas trim prioritetais. ES sutelkianti dėmesį į esmę, ES kurianti e, darbo vietas ir ekonomikos augimą per inovacijas ir ES, kurie aktyviai įtraukia piliečius ir pilietinę visuomenę bei jos organizacijas į policijos, politikos kūrimą. Pirmininkaujantys Niderlandai labai daug e, klausimų susijusių su lyčių lygybė įtrauks į tarybos parengiamųjų e, E, darinių darbo atvarkės. Per artėjančius šešis mėnesius keletas komisijų pasiūlė, komisijos pasiūlymų bus pateikti svarstyti tarybai. Visi esantys šioje salėje žinome, kad e, dėrybos dėl kai kurių iniciatyvų reikala, iškels nemažai uždavinių. Ta prasme, mums iškyla rimtų uždavinių mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Mes, Niderlandai, stengsimės būti sąžiningas tarpininkas ir stengsimės pasiekti konsensuso dėl neiš, nepriimtų direktyvų. Pirmininkautis Niderlandai yra pasiryžę iškelti į priekį diskusijas apie e, direktyvą dėl lygaus traktavimo ir e, prieigos. Mes e, jau. E, organizavome e, konstruktyvę diskusiją apie moterų klausimus e, per aukšto lygio grupės e, lyčių lygybės klausimai susitikimą Amsterdame praėjusią savaitę. Čia visų ES valstybių, ten atsiprašau, visų ES valstybių narių delegacijos pasikeitė e, nuomonėmis apie tai, kas vyksta jų valstybėse, apie lyčių lygybę. Gera praktika buvo pristatyta, mes džiaugiamės, kad buvo e, susirinkę aukšto lygio lyčių lygybės ekspertais visų ES valstybių narių. Tačiau 2016 tik prasideda. Mes paremsime e, vyriausiai galiotinė vicepirmininkė, kai ji e, pristatys Europos Sąjungos įsipareigojimus per jungtinių tautų e, moterų statuso komisijos 16 sesiją. Mes laukiame, kada šios komisijos E, šio, šio komiteto nariai e, galės vykti į tą renginį. Kovo mėnesį Niderlandų pirmininkavijantį valstybę pristatys e, tarybos išvadų projektą EPSCO tarybai, kuri, yra pagrįs, kuri bus pagrįsta komisijos iniciatyvomis apie strateginius veiksmus lyčių lygybės rytyje ir e, pristatys taip pat veiksmų planą dėl LGBTI lygybės. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti Europos lyčių lygybės institutui už puikų darbą. Be deramų duomenų ir e, tyrimų mes negalėsime įgyvendinti veiksmingos politikos. Aš žvelgiu į lyčių lygybės indekso naujausią variantą ir galiu tik padaryti išvadą, kad Europai dar ilgas kelias lieka nueiti šešiose srityse, šešiose srityse, tokiuose kaip pinigai, darbas, žinios, laikas, gale ir sveikata, moterys ir vyrai Olandijoje skiriasi labai neženkliai. Tačiau mes dar daug turime e, darbo nuveikti ir Niderlanduose, ir plačesnėme ES kontekste. Pateiksiu keletą faktų ir skaičių, kad padilustruočiau savo teiginį. Nors moterų dalyvavimas darbo rinkoje santykinai yra didesnis Niderlanduose, tik 53 procentai moterų yra ekonomiškai nepriklausomos, tik 53 procentai. Vadinasi, kad beveik pusė Olandijos moterų e, negali pačios finansiškai išsilaikyti. Tokia padėtis man kelia nerima. Man neramu, nes manau, kad ekonominė nepriklausomybė vaidina gyvybiškai svarbu vaidmenį siekiant autonomiškumo. Simone de Beauvoir įvardijo savirealizaciją, individo savirealizaciją kaip vieną iš būtiniausių sąlygų moterims autonomijai užsitikrinti. Kaip pasakyta, E, trijo deklaraciją dėl lyčių lygybės, o aš ją parengiau kartu su savo kolegėmis iš Maltos ir Slovakijos ir ji buvo pasirašyta gruodžio 7 dieną EPSCO taryboje. Moterų ekonominės veiklos skatinimas yra naudingas ir ekonomikai, ir socialiniai raidai. E, tai gali padėti e, padidinti užimtumą ir sumažinti skurdo lygmenį bei socialinės atskirties grėsmę. Ekonominė nepriklausomybė taip pat tarnauja e, moterų stiprybei užtikrinti. Ekonominė nepriklausomybė e, teisėtai užtikrina moters individualių e, savybių, kvalifikacijos įtvirtinimą e, įgūdžių, kurie e, gali moterį įtvirtinti kaip e, svarbę visuomenės narę. Ekonominė priklausomybė leidžia moterims e, pasirinkti nepriklausomai tą, ką jos nori. E, moterų ekonominė nepriklausomybė užtikrindami mes galime prisidėti prie e, lyčių pagrindų pastebimo skurdo prevencijos. Jeigu moteris turi finansinių išteklių ir gali pati išsilaikyti ir išlaikyti savo šeimą, tai gali lengvai palikti smurtaujantį partnerį. Būti nepriklausomam yra ne tik finansinis statusas, mes kalbam apie realią autonomiją. Gerbiami komiteto nariai, labai daug priežasčių e, matome, kad moteriams suteiktume finansinių galių ir Niderlanduose, ir Europoje. Tai e, mane paskatino pradėti e, moterų įgalinimo turą Niderlanduose. To turo tikslas yra informuoti žmonės apie ekonominės nepriklausomybės reikšmę ir skatinti moteris dalyvauti darbo rinkoje, padėti joms būti nepriklausomomis ir užimti solidesnę vietą visuomenėje. Per šį turą aš kalbėjausi su dešimtimis moterų ir mes e, stengiamės susitarti su vėliomis įmonėmis, savivaldybėmis, švietimo įstaigomis per tuos susitarimus mes e, galime geriau informuoti moteris apie jų galimybės. Per pasarosius dviejus metus daugiau negu 2000 moterų dalyvavo e, moterų įgalinimo, galių stiprinimo turo renginiuose vykusiuose visose valstybėje. Ten mes kalbėjome apie ekonominę nepriklausomybę, apie talentų atradimą ir jų panaudojimą, apie galimybių išnaudojimą ir e, deramų sprendimų prieimimą. 2000 moterų galvojo apie savo uh, E, gyvenimus ir žengė drąsių žingsnių, aš jomis didžiuojasi. Moterų galių stiprinimo turas e, leido e, atrasti nemažai pavyzdžių, rodančių, kaip moteris gali pasiekti finansinę nepriklausomybę, realizuoti savo autonomiją ir išnaudoti savo talentus. Paimkime, pavyzdžiui, Rahabat Al-Kabi atvejį, su ja susitikau ir su ja kalbėjausi. Ji yra kilusi iš Irako, vieniša keturių vaikų motina. Kai ji išsiskyrė, turėjo pradėti dirbti. Pradėjo dirbti įmonėje, kuri vadinasi Van Huli. E, ji e, gamina, davos, tiesą sakant, ta įmonė praėjusią savaitę gavo apdovanojimą. Ji gamina e, kelnaitės vyrams ir moterims iš senų marškinėlių. Po to ji pradėjo profesinio mokymo kursą maisto gamybai, e, vyrėjos e, amatui įgyti ir galiausiai ji pateko į naujų verslininkų akademiją. Tai yra institutas, kuris e, moko talentingas moteris. Rahdad tas žingsnis buvo labai svarbus, nes ji galėjo realizuoti savo svajonę. Ji įsteigė savo restoraną. Aš tikiuosi, kad ateis laikas, kai aš galėsiu tam restorane papietauti. Tai yra puikus pavyzdys, rodantis, ką moteriams gali duoti ekonominė nepriklausomybė. Susitikimai per šį turą ir tokios, e, tokie atvejai kaip Rahad e, man pagaliau leido suprasti, kad ne visko gyvenime galime suplanuoti. Santykiai baigėsi, vaikams reikia paramos, partneriai gali netekti darbo. Ir tas moterų galių stiprinimo turas išjudino E, padėtį ir moterys įgavusios daugiau galių nusprendė daugiau investuoti į save pačias, į jų nepriklausomybę. Aš tikiuosi, kad tai e, pasitarnaus kaip įkvėpimas jums. Aš manau, kad e, keitimasis žiniomis, keitimasis mūsų patirtimi yra naudingas. Mes turim keistis gerą praktiką, kad Europos kolegos galėtų akcentuoti lėčių lygybės būtinybę. Baigdama aš norėčiau pabrėžti, kad mano nuomonė gerai pirmininkauti leidžianti ES valstybė turi būti patikima ir veiksminga tarpininkė siekianti kompromisų tarp 28 valstybių narių, tarybos ir kitų institucijų. Kaip pasakyta, e, pirmininkaujančios valstybės e, Europos e, Sąjungos metinėje apžvalgoje Olandijos vyriausybė konkrečiai stengsis suintensyvinti santykius su Europos parlamentu per tuos šešis mėnesius. Mūsų tikslas E, užtikrinti ilgalaikius sisteminius strateginius bendradarbiavimo ryšius su demokratinė įstaiga, kuri yra tokia būtina ES teisėtumui užtikrinti. Dar kartą galiu pasakyti, gerbiami FEM komiteto nariai, aš tikiu keitimosi žiniomis būtinybę. Turime mokytis vieni iš kitų patirties. Tai leidžia mums pagerinti kuriamą politiką, dirbti efektyviau, įgyvendinant mūsų tikslus ir siekiant mūsų uh, E, minčių realizavimo. Mes stenkimės dar labiau, kad lyčių lygybė Europoje įgautų dar didesnį reikšmę. Ta daryti turim pradėti jau čia, keisdamėsi savo nuomonėmis ir e, patirtimi. Ačiū uždėmesi. Muchas gracias, eh, señora Busenmarker. Ačiū. Pone Busmekar. Dabar užduosime klausimus. Pirmiausiai suteiksime žodį koordinatoriams, o po to suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams. Prašyčiau kalbėti glaustai, kad visi galėtų pasisakyti. EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, ačiū už tai, kad atėjote susitikti su mumis ehm, ir ačiū už tai, kad pristatėte pirmininkavimo svarbiausias temas, kovojant su e, vyrų ir moterų neligybė ir už galimybę pasikeisti nuomonėmis. E, kalbant apie Niderlandus, e, jūs pati kalbėjote, kad tai yra E, vienas seniausių ES valstybių narių, kurie jau ilgą laiką e, stengiasi puoselėti moterų galimybės ir, ir siekia didesnės vyrų ir moterų lygybės. Ir šis nuolatinis Niderlandų siekis yra tikrai svarbus ir, man atrodo, daro įspūdį jūsų kolegoms sėdintiems už stalo tarybos posėdžiuose. Dar vienas Niderlandų skiriantis bruožas, kurį minime, tai e, pragmatizmas, gebėjimas, tai yra našumo, našų sprendimų paieškos taip pat ir, ir siekiant tikslo užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Mums APP tai taip pat labai rūpi. Ir padėkoti už tai, kad nuo pat pradžių akcentavote, kad būtina kovoti su smurtu prieš moteris, kad ir kokiomis aplinkybėmis, ar kad ir kokio, kokios gyventojų grupės jis būtų įvykdytas, kad ir kas bebūtų kaltas. nes smurto prieš moterų skaičius auga. Ir čia noriu prisiminti masinių smurtinių išpolių prieš moteris, nesenus atvejus. Ir mes labai tikime jūsų žodžiais kad pirmininkaujantį valstybę įsitrauks į šią kovą su smurtu prieš moteris. Tikrai reikia stiprinti mūsų pastangas ir mūsų kovą. EPP frakcijai yra labai svarbus dalykas, kurį jūs minėjote. Tai, kad ES organizacijos e, pragmatiškai, veiksmingai siektų, kad būtų tinkamai įgyvendinti jau galiojantis ES teisės aktai, kad būtų iš tikrųjų skatinama, raginama aktyviai e, įgyvendinti aktyviai ir teisingai Europ, valstybėse narėse jau priimtus teisės aktus. Kaip, kaip jau sakiau, tai yra mūsų frakcijai labai brangus tikslas, tai taip pat susijęs su subsidiarumu ir mes labai budriai stebime, kas darome šiuo, šiuo klausimu ir mm, mes tikrai na, džiaugiamės tuo jūsų įsipareigojimu, tuo konstatavimu, kad, kad sieksite šio tikslo. Ačiū Jums. Norėčiau paprašyti visų kalbėti nelgiau kaip dvi minutės, kad visi galėtų pasisakyti, ponė Arena, prašau. Ačiū už jūsų. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą ir norėčiau ypač akcentuoti e, masinius smurtinius išpolius, kuriuos minėjote. Mane tikrai šokiruoja sąsajos tarptų tokių masinių smurtinių išpolių ir emigracijos. Tai labai pavojingos sąsajos, bandymai būtent taip svarstyti šią temą. E, mes manome, kad lygybę reikia užtikrinti visais atvejais, ne tik tada, kai iškyla e, koks nors pavojaus veiksnys, nes tikrai e, žinome, kad ta kova trunka daug metų, taip pat reikia kovoti su stereotipais, kurių pagrindų atsiranda ir, ir, ir vyksta ir smurtas prieš moteris. Noriu paklausti, kaip jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, rengėtis apginti moterų teisę į savo kūną? Nes tai svarbiausias klausimas, kokią politiką reikia įgyvendinti, kad moteriams ši teisė pačioms disponuoti savo kūnų būtų užtikrinta. Ir todėl e, mums reikia parengti programą šiuo klausimu, reikia švietimo programų tuo klausimu, tai yra teisės e, disponuoti savo kūnų klausimų ir, ir kontracepcijos klausimų. Smurtas. E, Galbūt reikia prisiminti statistiką. Viena moteris iš trijų tampa arba e, fizinės, arba, e, psicholog... arba fizinio, arba psichologinio smurto auka. Kaip paraginti valstybės ratifikuoti Stambulo e, konvenciją? Galbūt šį klausimą būtų galima kelti tarybos posėdžiuose ir akcentuoti ratifikavimą. Ekonominė lygybė. E, E, tarp vyrų ir moterų. Ekonominė lygybė neegzistuoja, nes yra diskriminacija darbe, diskriminacija atlyginimo, pensijų atžvilgių. Kaip taryba galėtų dirbti rengiant konkrečią strategiją kovai su šia ekonominė diskriminacija? Taip pat e, profesinio ir šeimos gyvenimo derinimas yra parengtas komisijos kelio gairių planas. Ką Jūs manote apie tėvystės atostogas, tėvų atostogas? E, tarp partnerių taip pat ir, ir, ir to gyvenimo profesinio ir e, šeimos gyvenimo derinimas. E, tai susijęs su toliau įmonių darbas, moterys, įmonių vadovės, įmonių valdybų narės. Tai dar vienas aktualus klausimas ir jau daugelį metų konstatuojame, kad tikslų šioje srityje nepasiekėme. Reikia visų politinių partijų politinės valios, kad tas viskas būtų gyvendintas. Ačiū. Muchas gracias. En nombre del grupo de Verdes tiene la palabra la señora. Ačiū Jums. Žaliųjų frakcijos vardu. Frenkė, atsiprašau. Pirmiausia, Alde frakcijos atstovė Sofija Intveld. Ačiū. E Pirmininkė, norėčiau pasveikinti ministrę Busmaker ir pasakyti, kaip asmeniškai esu dėkinga Jums už visą Niderlanduose atliekamą darbą. Tikiuosi ir už visą darbą, kurį atliksite Europos labai per kitus šešis mėnesius. Ir, na, ir kolon, pavyzdžiui, įvykus uh, tokiems įvykiams būtų galima pasakyti, kad visi tampa feministais, visi supranta e, problemą, tačiau dėje taip nėra, nieko naujo po saulio. E, minėjote vieną iš trijų moterų, kuri patiria smurtą. Vyroja seksizmas. Tyrimuose, tyrimai rodo, kad Nuo 1 iki 5 procentų žmonių mano, kad jeigu mergina su trumpu sijonu, tai ji prašosi išprievartaujama. Ir policija perspėjo merginas nesegėti trumpų sijonų aludėse. Tai, kas įvyko kolon mieste, yra baisi tragedija, bet tuo pačiu tai yra smurtas prieš moteris ir seksizmas Ir šie klausimai turi bū, atsidurti darbo tvarkėje. Pirmais klausimais trejato deklaracijoje ši tema net nepaminėta. Taigi tikėkime, kad po tų baisių įvykių kolon mieste šis klausimas bus įtrauktas į darbo tvarkę. Daug šalių jau rengia kursus prieglopščio prašytojams, apie pagarbą moteriams ir kitus dalykus. E, reikėtų paminėti ir katalikų bažnyčią, ir Lenkijos vyriausybę šiame kontekste. Dar norėčiau pridurti, kad esu pasipiktinusi dėl to, kad visai nieko nekalbama apie pagarbos moterims stoką. Tiesiog kiekvienas tengiasi pasisakyti tarsi rasistai. Mes būtume išties dėkingi Niderland, pirmininkaujantiems Niderlandams, jeigu uh, dirbtų ties tais dokumentais, kurie buvo atidėti, tai yra ir moterims, e, moterų, moterims valdybose. Po savanoriškos programos e, paskelbimo buvo nutarta juos netesti ir neužbaigti. Jeigu mums reikėtų kalbėti apie e, tokius namų ūkius, už kuriuos atsakingos vienos moterys. Ačiū. Pane Reikinė. Ačiū pirmininkė. Ačiū poniai Busmekar kad atvyko į mūsų posėdį, keitimasis nuomonėmis iš ties yra naudingas. Norėčiau sustelkti ties vienu klausimu. Esu įsitikinusi, kad jūs galite pakeisti situaciją, jeigu įsitrauksite į šio klausimo sprendimą. Aš manau, kad labai daug klausimų yra atidėta į šalį. Ta pati reikėtų pasakyti ir apie moteris įmonių valdybose komisijai, šiai šios sudėties komisijai moterų teisės nėra prioritetas. Ir mes matėme, kai buvo atsiimta motinystės atostogų direktyva. Ir jeigu taip tęsis, tuomet atsiranda pavojus, kad bus atšauktos ir kitos direktyvos, o beveik visi visi šio komiteto nariai mano, kad toks likimas neturėtų ištikti dokumento dėl moterų įmonių valdybose. Todėl norėtume taryboje iš naujo pradėti svarstyti šį klausimą. Ir jeigu jūs Niderland, pirmininkaujantis Niderlandai galėtų uh, pasiekti sėkmės varstant direktyvą dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose. Tai manau, kad e, tai būtų naudinga ir manau, kad jūsų pirmininkavimas išsiskirtų, jeigu galėtumėte tai padaryti, gal galėtumėte pateikti išvalgų, kokie jūsų planai šioje srityje. Ačiū. Gue, ponė Bjorka. Ačiū. Tik norėčiau trumpai paminėti tai, ką jau, apie ką jau kalbėjo ir kiti kolegos e, įveikiai Kielne ir po to vykusios diskusijos. Aš kaip feministė manau, kad e, iš tikrųjų vyko rasistiniai judėjimai. Tarsi buvo sakoma, kad buvo domimasi moterų teisėmis ir jų kūno apsaugą, bet aš kaip feministė buvau įsižeidusi. Mums reikia kovoti su smurtu prieš moteris ir iš tikrųjų gal tai yra kultūrinis dalykas, bet vėlgi reikia kalbėti apie vyrų dominavimą ir vyrišką kultūrą. Taigi ir švedų kultūroje irgi gali būti tokių problemų. Kita vertus, reikia dirbti siekiant moterų savirankiškumo, reikia kalbėti apie vienodo traktavimo e, direktyvą, stabilumo paktą ir taip pat LGBTI teises. Tai yra labai svarbus dalykai ir mes sveikiname jūsų žmonių šioje srityje. Bet kita vertus, mums reikia pasiekti daugiau kalbant apie moterų teisės. Moterys Europoje mato kad lyčių lygybė stagnuoja, kad nededama pastangų per pastaruosius penkerius metus. Direktyva dėl motinystės tėvystės atostogų buvo atsiimta, norėtųsi, kad būtų pateikta kitas, kitas pasiūlymas dėl direktyvos, dėl tėvystės atostogų, tai jau būtų labiau neutralus dokumentas lyčių atžvilgių. Ir mes norime matyti dokumentus ir ne tik dėl moterų valdybos, dėl moterų verslininkių, bet ir tokius dokumentus, kurie galėtų sustiprinti moterų kaip darbuotojų savarankiškumą. Ir dar konkrečiai norėčiau paprašyti jų sudirbti su mumis ir pareikalauti iš komisijos naujos lyčių lygybės strategijos. Nes be politinio vadovavimo neįsivaizduoju, kaip galėtume įdėti pirmin, komisija tai blokuoja. Uh, Ir e, taryba prašė strategijos ir mes prašome strategijos, todėl ir visos Europos moterys reikalauja iš mūsų labai rimtai šį darbą atlikti. Kai kurie kolegos e, daug dirbo kovojant su smurtu prieš moteris ir dėl to, kad būtų ratifikuota Stambulo konvencija. Ačiū. Išklausėme koordinatorių klausimus, o dabar suteiksiu žodį ministrei, kad atsakytų išduotus klausimus ir jeigu liks laiko, tuomet suteiksiu žodį kitiems. Pone Jut, atsiprašau, nemačiau jūsų. Ačiū. Labai greitai norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, ačiū ministrė kad atvykote į mūsų posėdį. Antra, kai pradėjo darbą pirmininkas Luksemburgas prieš daugiau kaip šešis mėnesius, šešis mėnesius, Ja, taip pat e, kalbė, kalbėjo mūsų komitete, atstovai kalbėjo mūsų komitete, išvardėjo daug dokumentų, atrodė buvo labai nusiteikę entuziastingai, tačiau visai netrukus buvo atsimta motinystės direktyva ir, ir e, dėl kovos su smurtu irgi nepasiekėme norimų rezultatų. Dėl po to sekė įveikiai Vokietijoje. Taigi be gerų ketinimų, kokius konkrečius darbus planuojate, kaip dėl moterų nedarbo, kaip pirmininkaujantis Niderlandai ketina kovoti su šia struktūrinio pobūdžio problema. Užimtumo komitete dalyvavo e, Italijos ministras, vyko klausimai, jis pateikė bendro pobūdžio planą, kaip Europoje bus kovojama su nedarbu, tačiau moterų nedarbas nebuvo įtrauktas į šį bendrų pastangų pareikalavusi darbo rezultatą svarbu kovoti su nedarbu, ypač moterų nedarbu. Bet ar pirmininkaujantis Niderlandai ketina e, dirbti šiuo klausimu taryboje? Ar planuojamos kokios nors moterims skirtos priemonės, nes jos labiau patiria didesnę skurdo riziką nei vyrai? Ačiū. Dabar leisiu į atsakyti klausimus ministrei. Labai atsiprašau tų kolegų, kurie norėjo kalbėti. Esu įsitikinusi, kad galėsite savo klausimus pateikti raštu. Jeigu pirmininkaujančios valstybės narės atstovė neprieštarautų juos atsakyti tokiu būdu. Prašau, ministrė. Ačiū. Aš na, tikrai išgirdau daug svarbių dalykų ir vienai par kitaip tie dalykai buvo paminėti ir ponelė Grip teigia, kad reikia nuolat įsitraukti į šių klausimų sprendimą. Ir anksčiau buvo tais klausimais dirbama ir ateityje reikėtų dirbti siekiant pagerinti moterų padėtį ir aš esu pasiryžusi dirbti šiuo klausimu. Džiaugiuosi, kad paminėjote, kad Olandai yra pragmatiški, dirba veiksmingai tikiuosi, kad tą patį bus galima pasakyti ir po mūsų pirmininkavimo, bet aš norėčiau padaryti viską, ką galiu, kad, kad užtikrinčiau jūs, kad mūsų kad pirmininkaujantis Niderlandai tikrai dirbs tuo klausimu. Iš tikrųjų, gerbiami komiteto nariai, mūsų laukia daug darbo. E, daug iš jūsų, tame tarpe ponia Intveld ir ponia Bjorg, minėjo tos baisiosius įvykius e, e, kolonijos mieste ir kitose Europos miestuose. Tai tik pabrėžia, kad emancipacija ir lygių galimybių siekis niekad nepasiekiamas, atsiranda naujų rizikų, naujų iššūkių. Galėčiau pasakyti, kad tarybai šie įvykiai Vokietijoje kelia didelį nerimą. Tai, kas įvyko iš tiesų, yra baisus, seksualinis smurtas yra baisus ir lyčių lygybės e, pažeidimas ir baisus nusikaltimas. Tai turėtų būti vienas iš svarbiausių darbo tvarkės klausimų. Moterys turėtų dalyvauti visuomeninėje veikloje, nebijodamos e, smurto. Ir tai reikėtų daryti visais įmanomais teisiniais būdais. Pritariu poniai Legrip, kad smurtas, kad ir koks jis būtų, kad ir kur jis įvyktų ir kad ir kas būtų tie nusikaltėliai yra visuomet blogas dalykas ir turime su tuo kovoti. Teisės, teisėje e, nėra nuostatų, kuriuose būtų kalbama apie religiją ar apie kultūrą. Taigi tie žmonės, kurie įvykdo baudžiamosius nusikaltimus, e, turi būti nubausti Po šių įvykių buvo daug kalbama apie pabėgėlių integravimą, jų nereikėtų stigmatizuoti, tačiau reikėtų surasti bendrus sprendimus, o tai reiškia, kad turime apsaugoti Europos uh, moterų laisvės. Pirmininkaujant Niderlandams mes planuojame tai daryti ir kovo mėnesį vyks renginys New York'e. Gali būti surinktas ES ministrų posėdis ir bus aptariamos šios svarbios temos, taip pat CSW. Vyks ir kiti renginiai. Ir aš taip pat dalyvauju šiuose diskusijose. E, yra gruodžio mėnesį yra parengta pirmininkaujančių valstybių treito deklaracija ir šie klausimai bus įtraukti. Dėl ponios Intvelt užduoto klausimo norėčiau pabrėžti, kad svarbu apsaugoti ir pabėgėlių laisvę ir lyčių lygybės aspektus. Kitaip sakant, nereikėtų atskirti smurto uh, prieš moteris ir apskritai pabėgėlių politikos. Women's Lobby organizacija atkreipė mano dėmesį į tai, kad moterys ir mergaitės tampa labiau pažeidžiamomis. Tai reiškia, kad reikalingas geresnis humanitarinis atsakas dėl planavimo ir dėl įgyvendinimo. Taip pat labai svarbu LGBTI teisų apsauga. Niderlanduose e, kaip ministrė esu pasirengusi ruošti programas kovojant su smurtu prieš moteris ir ginant LGBTI teisės. Tai yra labai svarbu. Dar ponia Arena klausė apie apskritai apie smurtą prieš moteris. Taryba nekarta išsakė savo pasiryžimą uh, panaikinti visas smurto moter, prieš moteris formas. Valstybės narės buvo paprašytos sertifikuoti, ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo konvenciją. Be to, du tūkstančiai keturioliktaisiais metais vyko konferencijos Taip pat vyko konferencija dėl kovos su smurtu prieš moteris. Mes e, taip pat teikiamą paramą aukoms ir EPSCO taryba svarstė šiuos klausimus e, laikotarpį nuo 2016 iki 2019 metų yra minima Stambulo konvencija, kalbama apie ES kompetencijas ir atsižvelgiama į teisinės pasiekmes ir raginamos valstybės narės raginamos siekti pažangos dėl konvencijos ratifikavimo. Ir tai yra vienas iš tų būdų, kaip stengiamasi atkreipti dėmesį į šį svarbų klausimą. Pone Arena taip pat minėjo kontracepciją ir ir teisė į savo kūną. Yra parengta jungtinių tautų rezoliucija dėl taikos moterų ir saugumo. Ir ten taip pat kalbama apie moterų kūno apsaugą. Kalbant apskritai lyčių aspektų integravimas ir aukšto lygio renginiai šiuo požiūriu taip pat yra labai svarbus. Pone Intveld taip pat klausi apie veiksmų planą dėl LGBTI. Veiksmų sąrašas, kaip žinote, buvo pateiktas praėjusiu metu gruodžio mėnesį, komisija pateikė tarybai. E, Europoje nepriimtinas LGBTI asmenų diskriminavimas pirmininkaujantį valstybę narį e, pritarė komisijos veiksmų sąrašui siekiant didesnės LGBTI ir moterų ir vyrų lygybės. Ir mes tikimės, kad šis dokumentas bus patvirtintas kovo mėnesį. Dėl diskriminavimo, dėl lytinės orientacijos, tai pirmininkaujantį valstybę narį ir toliau ketina dirbti tuo klausimu ir baigti svarstyti vienodo traktavimo direktyvą, kuri yra įstrigusi. Ir jūs turbūt žinote, ponė Entveld, kad moterų lygybė ir LGBT, moterų ir vyrų lygybė ir LGBTI teisės, tai iš ties man yra labai svarbus klausimas ir mes stengsimės susijęti lyčių, lyčių teisų klausimus su LGBTI teisių klausimais, kai tik tai bus įmanoma padaryti. Dar buvo užduotas klausimas dėl moterų įmonių valdybose. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Daug buvo diskutuojama apie direktyvą dėl moterų įmonių valdybose. Ji, ši direktyvos projektas buvo aptartas ir parlamente, ir taryboje, o Kaip e, tarybos pirmininkė norėčiau pabrėžti, kad Niderlanduose mes siekiame pagerinti lyčių pusiausvyrą nevykdomosiuose įmonių valdy, tar, valdybos ir tai yra labai svarbus prioritetas, kad galėtume tai pasiekti. Niderlanduose mes patvirtintume savanorišką, e, savanorišką teisės aktą, taigi įmonės turėjo pasiekti bent 30 procentų proporciją ir turėtų, turėjo arba laikytis e, dokumento, arba pasiaiškinti, kodėl nesilaiko. Ir jeigu nepavyko pasiekti šio procento, tuomet turėjo pasiaiškinti, kodėl nepasiekė nustatytų tikslų. Aš esu pasiryžusi E, kad būtų pasiekta sėkmės varstančios dokumentus. Ir ambasadoriai bus pakviesti pritarti dokumente išdėstytiems tikslams dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose ir glaudžiai bendradarbiauju su Niderlandų darbdavių konfederacijos vadovo. Tai irgi gana naujas požiūris. Na, o dabar galėčiau pasakyti, kad taryba gruodžio mėnesį, taryboje gruodžio mėnesį nebuvo dauguma, tačiau buvo blokuojanti mažuma, kai buvo svarstomas komisijos pasiūlymas dėl e, direktyvos dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose manau, kad nebūtų protinga dabar šiuo metu bandyti vėl atnaujinti šios direktyvos svarstymą, turint galvoje, kaip viskas vyko. Reikėtų dar pagalvoti, kaip būtų galima pasiekti susitarimo. Todėl pirmininkaujantis Niderlandai paliks šį klausimą kitai pirmininkaujančiai valstybei nariai, nebent kas nors pasikeistų. Ir dėl šios priežasties nepirmininkaujantys Niderlandai nemano, kad direktyva dėl moterų dalyvavimo monių valdybos yra prioritetas, tačiau galima galvoti, kad nors tai yra ne prioritetas, tai yra labai svarbi tema, kad daugiau moterų dirbtų įmonių valdybose ir kad geriau galėtume keistis gerąją patirtimį. Dar vienas bendresnio pobūdžio klausimas, kurį uždavė ponė Bjork. Tai strateginis įsipareigojimas siekti lyčių lygybės 16-19 metais jau tą klausimą aptariau. Žinoma, lygybė yra labai svarbi. Tai yra vienas pagrindinių ES principų. Ir vertinant komisijos 2010-2015 vyrų ir moterų strategiją, kuri ką tik baigėsi, 28 valstybės narės parašė e, komisarį Jūrovą ragindamos parengti naują strategiją. Repsko taryba komisija pristatė naują disku, e, strategiją dėl vyru ir moterų lygybės ir per keitimąsi nuomonėmis daugelis valstybių pritarė šiai strategijai dėl strateginio įsipareigojimo. Tačiau didelė e, dauguma išreiškė nusivylimą tuo, kad komisija nereformavo strategijos ir e, bendra lyčių lygybės politika ES e, įgavo žemesnį statusą. Ir tarybos išvadose dėl vyrų ir moterų lygybės sprendimų prieimimo srityje uh, Taryba ragina komisiją paskelbti komunikatą šiuo klausimu, o, o Niderlandai rengėsi e, renkti tarybos išvadų projektą reagu, reaguodama, reaguodama į e, komisijos komunikatą. Pane Liugrip klausė, ar taryba pasisako už geresnį reglamentavimą. Taip, ir reglamentavimą, ir gyvendinimą. Dar vieną sekundę ir baigiu. Paskutinis klausimas, į kurį norėčiau atsakyti, kurį uždavė ponia Ajūto, jeigu teisingai ištariu pavardę, tai moteris gyvenančios skurde ir kad tai yra Slovakijos pirmininkavimo vienas prioritetų. Tai minima tri, trejato pasirašytoje deklaracijoje, kurią pasirašė ir Slovakija. Bus rengiamas pranešimas šią temą. Jūs tikriausiai žinote, kad mes esame pareiškę, jog Olandai daug dėmesio skirs ekonominiam savarankiškumui ir tai apima ir taip pat skurdo klausimui, smurto prieš moteris klausimui. Savo pasisakymą, kaip prisimenate, pradėjau nuo teiginio, kad visi šie klausimai tarpusavį yra labai susiję. Ir todėl glaudžiai bendradarbiausime E, su abiem šalim, kurios perims pirmininkavimą po mūsų. Trejato pagrindu. Galite neduoti, kad moteris ir skurdo klausimas tikrai susilauks daug dėmesio artimiausioje ateityje. Ačiū. Tikiuosi, kad atsakiau bent jau į didelę dalį užduotų klausimų, jei ne į visus. Ačiū. Aš labai atsiprašau, kad nebegaliu sutikti galimybės kitiems nariams užduoti klausimų. Uh, Bet tokių galimybių dar bus ateitie, bus galimybių susitikti ir padiskutuoti. Šiandien mūsų laukia dar vienas darbo tvarkės punktas ir norėčiau pakviesti e, ponę Langbak užimti vietą prie podiumo, Eigė instituto direktorė ir mes kalbėsime apie šio instituto veiklos rezultatus ir e, planuojamą ateities veiklą. Um, so we'll continue on our... Tęsame mūsų darbo atvarkę ir išklausysime EIG, e lyčių lygybės instituto pristatymą. Noriu pasisveikinti su instituto vadove, ponė Langba, ir žodį suteikiu jai pristatyti mums pagrindinius 2015 e, metų e, veiklos rezultatus ir veiklą. Ačiū. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš kreipiuosi į Jūs, Europos parlamentą, į Jūsų komitetą ir kitus komitetus, kuomet uh, svarstote precedento neturinčius iššūkius iškilusius Europos Sąjungai nuo ekonominės finansinės krizės poveikio iki augančios migracijos, vidinių saugumo grėsmių ir kylančios netolerancijos. Ir visi šie iššūkiai grasina išardyti mūsų visuomenės e, tvarką, jei ir, ir negalima nei vieno iš tų klausimų svarstyti, neakcentuojant lyčių aspekto, kaip ką tik minėjo ministrė. E, E, lyčių lygybės indeksas atskleidžia, kad ES dar tik pusiaukėje link lyčių lygybės užtikrinimo, tinkamo ligmens ir, pas, ir nuo 2005-ųjų pasiekta tik neženklių pokyčių. Mo, moteris yra nepakankamai atstovaujamos sprendimų prieimimo struktūrose, joms tenka didžioji dalis neapmokamo darbo ar situacija čia dar blogėja ir jos dažnai kenčia dėl smurto, psichologinio, fizinio ir lytinio smurto, šiandien, seksualinio smurto, kaip buvo kalbėta šiandien. E, lyčių stereotipai, socialiniai stereotipai, ypač kai tai šalia prisideda dar kiti iššūkiai, pabėgėliai bėgantis iš e, karo draskomų šalių ar ekstremalus skurdas, visa tai sukuria ypač pažeidžiamas aplinkybės, kurias atsiduria ir, ir moteris, ir vyrai. Mūsų institutas siekia nušviesti šios iššūkius iš lyčių perspektyvos ir padėti politikos, kuriems teikiant informaciją, duomenis, kad mūsų politika būtų naudinga ir moteriams, ir vyrams, ir kad būtų apsaugoti labiausiai pažeidžiami visuomenės nariai ir šiandien ir ateityje. Norėčiau savo pasisakymę aptarti keletas ryčių, ketvertas ryčių, kalbėdama apie mūsų instituto darbą 2015, kurį prateisime ir šiais 2016. Visų pirma, skurdo klausimas, kurį minėjo keli parlamento nariai, taip pat ir ministrė. Europoje šiandien yra 65 5 milijonai moterų ir 58 milijonai vyrų, kurie gyvenančių skurdo, ties skurdo riba ir, social, ir sudarančių su, su socialinė atskirtimi. Tačiau e, lyčių veiksnys, lyties veiksnys sustiprina pažeidžiamumo situaciją. Pavyzdžiui, kas antras vienišas tėvas ar motina, e, auginantis vaiką, susiduria su skurdo rizika šiandien Europoje. 80 procentai, 8 procentai vienišų e, tėvų yra moteris. Šeimose kurios susiduria su skurdo e, grėsme. Augantis vaikai susiduria su didesniais iššūkiais ir dažnai jiems nepavyksta iš, už, ištrūkti iš uždaro skurdo rato ir skurdas tampa e, viso gyvenimo partneriu. E, moteris dažniau gyvena skurde ir, ir, kai yra, ir, ir, ir, ir jaunos, ir vyresnės. Vyresnės moteris ypač e, e, susiduria su didesnė skurdo grėsme. Lyčių atlyginimo skirtumas bei nepakankamas moterų atstovavimas, didesnė dalis moterų dirbančių tik dalį etato apsprendžia ir tai, kad mm, pensijų skirtumai tarp vyrų ir moterų yra dideli. Apie tai buvo kalbėta e, Latvijos pirmininkavimo metu. Migrantai yra ypač pažeidžiama žmonių grupė. E, beveik pusė ne ES piliečių gyvena ties skurdo riba ir social, su socialinės atskirties grėsme. Reikia tolesnių tyrimų, kad būtų išnagrinėta ši situacija. Ypač vertinant dabartinių migracinių srautų e, daroma tolesnė, tolesnį poveikį valstybių narių sistemoms, ypač sprendžiant, kas kas pasiliks ir bus integruotas į ES visuomenę, kas ne. E, paprašius Slovakijai, kuri perims pirmininkavimą, EIGE institutas rengė e, pranešimą apie skurdą, kurį pati tai kalbėjo šiandien ministrė, apie skurdą ir socialinę atskirtį vyrų ir moterų Europos Sąjungoje. Analizuosime, kaip skurdas susijęs su amžiumi, tautinė priklausomybė, migranto statusu ir mm, statusu namų ūkija. Taip pat e, nagrinėsime krizės poveikį. Slovakijos prašymų pranešimą parengsime įtraukdami ir pažangiosios e, praktikos pavyzdžių, ne piniginių priemonių, nefinansinių priemonių, kurių pagalba galime spręsti vyrų ir moterų socialinę atskirtį. Iki 2016 pabaigos e, šiuo, šis pranešimas bus panaudotas rengiant tarybos išvadas dėl Pekino platformos veiksmų gyvendinimo Europos Sąjungoje. Eigia institutas toliau e, nagrinės rytis, kurios susijęs su neligybė ir taip pat lyčių aspektų. E, Maltai, kuri vėliau perės pirmininkavimą paprašius, mes nagrinėsime skurdo ir socialinės atskirties klausimus iš užimtumo perspektyvos. Taip pat rengėme paruošti, parengti pranešimą kaip suteikti moteriams daugiau paklausių įgūdžių darbo rinkoje, ilgalaikis nedalyvavimas darbo rinkoje, e, švietimo, reikalingo švietimo, išsilavinimo stygius. E, reiškia, kad daugybė moterų yra strigę e, prastai apmokamose darbo vietose be socialinių garantijų. Toliau, skirtingai nei skurdas, smurtas prieš moteris nepriklauso nuo tautybės, amžiaus ar e, migranto statuso. Smurto mm, atveju pasitaiko visose socialiniuose sluoksniuose. Smurtas prieš moteris yra įsišaknyjas socialinėse normose ir tai susijęs su jūsų šiandien diskutuotomis temomis. E, tai aktualu kalbant apie mūsų visuomenę ir šio reiškinio neišspręsime, jeigu nekovosime su lyčių stereotipais ir seksizmu. Eigė nesenai paskelbė studiją apie požiūrį į smurtą prieš moteris Europos Sąjungoje. Ši apžvalga atskleidžia, kad dažnai kaltinama auka, nesikišama išpolių atveju, taip pat yra nedaug aukų, e, aukom, aukų paramos tarnybų, paslaugų. Ši situacija plačiai paplitusi. Uh, Norėčiau pateikti pavyzdį. Remiantis Lenkijoje parengta apžvalga 80 procentų e, respondentų mano, kad e, tarp sutoktinių ar partnerių smurto atveju negali būti. Arba, pavyzdžiui, jaunimas Kipre atsakinėdamas į šią anketą, 15 procentų iš ats, ats, atsakysiu vaikinų pareiškia, kad jie jiems atrodo normalu, kad vaikinas nurodytų mergaitai, kaip rengtis, kokius rūbus dėvėti. Taigi tai susijęs su normomis ir vertybėmis. Dar daug reikia nuveikti, kad būtų plačiau pristatoma informacija apie smurtą ir apie egzistuojančius, prieš lyties pagrindų ir taip pat egzistuojančius stereotipus, reikia pagristų e, aktualių duomenų šio klausimu, todėl institutas toliau renks, rinks duomenis apie smurtą prieš moteris, taip pat renksime palyginamus duomenis, raginsime valstybės narės įgyvendinti savo įsipareigojimus, užtikrinant e, aukų teisų direktyvos įgyvendinimą ir tos direktyvos įgyvendinimo stembėseną. Taip pat e, raginsime jas prisijungti prie Stambulo konvencijos. E, vertinimų sritis. E, smurto veiksnys lyčių lygybės indekse taip pat bus aktualus. Rinksime e, palyginamus aktualius duomenis, kuriuo pagrindu valstybės narės galės įvertinti situaciją ir imtis reikalingų priemonių kovojant su smurtu prieš moteris. Moterų lytinių organų žalojimas e, renksime, toliau plėsime e, parengtą gairių rinkinį šiuo klausimu dėl e, moterų lyties organų žalojimo. Nu, institutas teikia paramą valstybėms narėms joms įgyvendinant e, šias gairias. Smurtas prieš moteris labai aktualus ir kalbant apie dabartinę migracijos krizę. Sulaukėme daugybės pranešimų apie smurto atvejus, išpolius kelyje, pakeliu į Europą. E, mūsų registracijos centrai ir tolesni integravimo etapai, integravimo programos turėtų už, pasiūlyti reikalingą paramą ir galimybę naudotis sveikatos apsaugos paslaugom, institucijų paslaugomis. Mes parengsime pirminę e, lyties veiksnių ir e, analizę bei migrantų situacijos analizę. Bandymas atremtis šiuos iššūkius reikalauja e, kokybiškų ir atsakingų sprendimų bei struktūrų. Luksemburgo, kuris pirmininkavo manęs įdėjai parengtą ataskaitą, atskleidžiama, kad nors pasiekta pažangos daugelį sričių, ypač politikoje, e, vis dėlto faktai atskleidžia, kad moteris dar nepakankamai atstovaujamos sprendimų prieimimo struktūrose ir ekonominės, ir socialinės, ir kultūros. Pavyzdžiui, vyrai vis dar dominuoja centriniuose bankuose, finansų ministerijos ir vald, įmonių valdybose Europoje, nes tik tai viena iš 20 aukščiausių postų užima moteris. Iš 28 centrinių bankų valdytojų tik viena Kipro banko valdytoja yra moteris ir tik dvi ministrės yra finansų ministrės Švedijoje ir Rumunijoje pasauliui e, rengiantis Rio olimpiadai ir paraolimpiadai e, lygybės stygius sporte taip pat tampa aktualių klausimų. Moterų atstovavimas sprendimų prieimimo institucijose ES bei nacionalinėse sporto organizacijose yra labai menkas. E, siekdami atkreipti dėmesį į šį iššūkį Tartautinės moters dienos proga, surenksime tarptautinį seminarą skirtą lyčių lygybei sporte ir tas seminaras įvyks Vilniuje. Galiausiai veiksminga lyčių lygybės politika negali būti vykdoma atskirai. Lyčių aspekto integravimas buvo svarbės mūsų darbo sritimi ir mes tikrai didžiuojamės tuo, kad šiais metais pristatome visapusišką lyčių aspekto integravimo platformą, e, kuri sutiks galimybę visiems naudotojams, politinių sprendimų prieimėjams E, gerą priemonių ir instrumentų rinkinį, leidžiantį integruoti lyčių aspektą e, į visas ES politikos sritis nuo energetikos, infrastruktūros, socialinių reikalų, užimtumo iki kultūros. Šiuo metu taip pat rengiame analitinę priemonę, kuri padės rinkti empirinius duomenis apie e, lyčių aspektą klausimo aktualumą parlamentuose. E, ir nacionaliniai parlamentai turės galimybę parengti praktinę sistemą, kaip įvertinti savo darbą ir užtikrinti, kad darbo parlamentuose kultūra e, labiau e, rūpintųsi moterų poreikis E, ši, ši priemonė e, leis įvertinti paties parlamento kaip organizacijos veiklą, moterų užimamą poziciją toje institucijoje, jų darbo sąlygas bei e, sąlygas, su kuriamis jos susiduria. Taip pat galima bus įvertinti parlamento įstatymus ir išsiaiškinti, ar jie duoda naudos visuomeniai, e, užtikrinant geresnį lyčių aspekto integravimą. Šio da, savo darbo mes tikimės ir toliau remti jūsų darbą ir toliau būti lyčių lygybės pagrindiniu, e, pagrindinė organizacija, pagrindiniu partneriu jūsų parlamentui per visame procese. Ačiū. Na, like to... Labai ačiū, o dabar aš norėčiau pradėti pasikeitimą nuomonėmis. Jeigu turite klausimų, norėtumėte juos pateikti. Prašom, pirmiausia, pradėsiu nuo frakcijų. Pirmiausia, ponė Milner. Labai ačiū, kad atėjot. Ačiū už labai išsame ataskaitą. Mes esame labai suinteresuoti glaudžiai bendradarbiauti su EIGE. Aš turėčiau pasiūlymą jums. Esu pranešėję rengianti dokumentą apie lyčių lygybę Ir aš norėčiau paraginti Eigę glaudžiau bendradarbiauti su Europos parlamentu. Stengiamės parengti labai plačią ir ambicingą lyčių lygybės standartizavimo struktūrą ir mums reikės jūsų pagalbos. Galėčiau pateikti pavyzdį. Mums reikės jūsų paramos organizuojant mokymus pareigūnams ir padėjėjams. Reikės, kad glaudžiau bendradarbiautumėt su lyčių lygybės standartizavimo tinklu. Tink Norim, kad sumažėtų atstumas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų. Mes visi žinome, kad jūs šiuo metu turite projektą šioje srityje e, lyčių e, klausimų e, ir stengiamės mes iš jūsų patirties pasimokyti, daug ką perimame tiesiog iš jūsų projekto. Taigi aš norėčiau pateikti jums tokį prašymą ir sužinoti, ką jūs apie tai galvojate. Vielen herzlichen Dank. Labai ačiū, aš kalbu vokiškai. Taigi, e, duosiu šiek tiek laiko ausinėms užsidėti. Du klausimus turiu dėl konkrečių sričių, bet visų pirma, aš jums dėkoju. Visuomet man didžiulį įspūdį padaro Europos lyčių lygybės instituto veiklos mastas, kaip plačiai jūs dirbate ir e, jūsų darbo rezultatai visuomet tarnauja kaip geras pagrindas mūsų primams sprendimams, diskusijoms ir ne tik mūsų komitetų ir kitiems komitetams. Lyčių lygybės klausimas turi būti aktualus visiems komitetas, ne tik mūsų. Aš norėčiau paklausti apie regionų politiką ir duomenys apie konkrečius regionus. Ir aš pati dirbu regionų komitete ir pagrindinis klausimas yra investicijų politika. Kaip struktūriniai fondai yra dalinami kaip yra e, elgiamasi su strateginėmis investicijomis. Galėčiau e, pasakyti, kad yra surinkta labai nedaug duomenų apie lyčių lygybę, lyčių traktavimą skirtingose regionuose. Gal jūs turi duomenų apie regionus, apie atskirus miestus, nes miestų darbo atvarkė mums visuomet labai svarbi. Ir E, pirmininkaujant Niderlandams jos reikšmė dar labiau padės. Kitas dalykas - smurtas prieš moteris. Visiškai su jumis sutinku, smurtas prieš moteris nėra susijęs su kilme. Jeigu pažvelgtumėm į žmogaus teisų agentūros atliktą studiją, pamatytumėm, kad smurtas būtyje ir visuomenėje, o tokios rušies smurtas daro didžiąją dalį smurtinių veiksmų prieš moteris Europoje, e, negali būti siejama su diskusijomis tik apie pabėgėlius. Ir Niderlandai, kiek žinau, to nedarys. Jeigu aš teisingai supratau, jūs e, apdorojate kiekybinius duomenis ir atliekate kokybinius palyginimus. O aš norėčiau paklausti apie kokybę. O kaip yra su baudžiamąją teisę? E, litinių pažeidėjų atžvilgių. Aš pati esu iš Austrijos. Mes ką tik įgyvendom labai didelę teismų reformą, e, nusikaltimų e, reformą ir e, padidintos dabar yra bausmės už litinį priekabiavimą, už, už žaginimus ir panašiai. Tai, kas įvyko Kelne ir kitose Europos vietose, e, mūsų teisės aktuose negali būti būti, pagal mūsų teisės aktus negali būti deramai išnagrinėta, bet yra įmanoma šitą padaryti. Paminėjote Stambulo konvenciją ir kai kurias direktyvas. Ar įmanoma atlikti baudžiamųjų teisės aktų galiojančių visose ES valstybės narėse kokybinę analizę, kokybinį palyginimą? Uh, Labai ačiū. Pirmiausia, be abejo, džiaugiamės kad galėsim jums suteikti daug duomenų, rengiame labai plačią išsame duomenų bazę apie lyčių lygybės klausimus. Jau keletą metų mes rengiame tą bazę. Dėl mokymo, aišku, irgi darysim viską, ką galim, užmėgsim ryšius su jumis ir žiūrėsim, kas yra reikalinga parlamentui. Pirmiausia, tai bus reikalinga prieš baigiant mūsų projektą dėl parlamentų jautrių, e, kurie daug dėmesio skiria lyčių lygybės klausimams. E, taigi, Tai bus naudinga ir mums. Mes norėsime pamatyti, kaip e, tie reikalai galiausiai, geriausiai išsisprendžia. Dėl duomenų, atsiprašau, negalėjau išgirsti, nes nesusiradau reikiamo vertimo kanalo. Neišgirdau, ką jūs klausėte. Ar norit pamatyti, ar mes turim duomenų apie regionus apskritai, apie e, visas problemas susijusias su lyčių lygybė. Taip? Aš e, savo pradinėje kalbą irgi apie tai nekalbėjau, nes nenorėjau per daug įsiplėsti, bet galiu pasakyti, kad kaip tik dabar prieatėjome prie galutinio etapo ir netrukus pradėsime uh, skelbti labai plačią statistinę duomenų bazę. Mes stengiamės uh, vartotojams palengvinti gyvenimą, kad nereiktų žmogui eiti ir prisijunginėti prie skirtingų puslapių, bus viskas surinkta viename puslapyje, e, visa informacija apie lyčių lygybę, visų, ji bus aišku suskirstyta pagal atskiras kategorijas ir matysime, kas yra prieinama ne tik iš Eurostat, bet ir iš kai kurių mūsų e, pana, giminiškų agentūrų. Tada jūs galėsite viską rasti. Žinoma, jeigu jūs e, atsiūsite mums skirtingus prašymus duomenims, tai mes galėsim tą e, paiešką už jūs atlikti. Bet galiu pasakyti, kad kai tik gausime duomenis, e, tą, juos įtrauksime naują duomenų bazę, taigi jie bus nuolat atnaujinama, taip pat bus žmonės informuojami apie tai, kokie nauji duomenys įtraukti, taigi tokia duomenų bazė egzistuos. Mes žinome, kas yra surinkta Eurostat, jūs patys žinote, kas jau egzistuoja, e, per regionų komitetą, per Europos tarybą stengiamės taip pat e, gauti informacijos viską norime sutelkti į vieną vietą ir pateikti vartotojams per vieną interneto svetainę, kad jie galėtų lengvai pasitikrinti. Dėl smurto prieš moteris. Jau mes esame pradėję specialų darbą tuo klausimu. Gruodžio mėnesį, kai žinau, parlamente vyko specialus renginys, kuriame buvo palygdamas ES valstybių narių kriminalizacija ir skirtingos sistemos. Buvo atlikta studija, kurioje buvo išsiaiškintos administracinės priemonės e, kovai su smurtu prieš moteris. Mes turime vieną ataskaitą, kurioje yra kalbama apie kiekvienos valstybės teisinę sistemą e, tinkama kovojant su smurtu prieš moteris. Ir mes turim aiškis lentelės, aiškius duomenys ir matėme, kas kaip yra vertinama, kokios yra kriminalinės priemonės, kokios nuobaudos ir panašiai. E, ta informacija vis dar yra aktuali ir jeigu jūs norite, galime jums atsiųsti nuorodą. Dar e, mes pradėjom diskusiją dabar e, su Stambulo konvencijos specialiuoju komitetu. Norime sutaupyti laiko ir išanalizuoti e, turimus duomenys. Norime pažiūrėti, kaip mes galime priderinti savo darbą prie valstybių narių pasiekimų jau įgyvendinant Stambulo konvenciją tie patys duomenys, ta pati informacija gali praversti, todėl mes jas tengiame surinkti. Kalbant apie kokybės pusę, gana plačiai Stambulo konvencijoje apie tai yra kalbama, mes e, šias rytį irgi analizuosime. Ir trečias dalykas, mes dabar kaip tik baiginėjame e, lyčių lygybės rodiklio uh, matmenų bazę. Praėjusiais metais mes jau bandėm kažką panašaus darėme, norėjome rasti apibendrintus rodiklius, uh, smurtui prieš moteris e, įvertinti. Ir uh, tie projektai buvo akivaizdžiai susijęs su lyčių lygybės problemomis. Mes žiūrėjome, kaip lyčių lygybė ir smurto prieš moteris atveju ataskaitos uh, tarpusavyje sąveikoje. Mes paminėjom daug skirtingų faktorių - stereotipus, seksizmą ir panašiai. Smurto uh, pagrindinės priežastys bus išaiškintos, bet e, ne anksčiau, kaip e, šiais metais mes galim paskelbti tuos duomenis. Ačiū, jeigu daugiau klausimų neturite, ar būtų klausimų ne, tada labai ačiū už pateiktą informaciją, ačiū, kad atėjote. Ar pagal kitus klausimus turime ką nors aptarti? Ne, tada susitiksim vasario 17. Ačiū.